information to all the members of each committee and informacija visiems įtrė komiteto ir kitiems įtrė komiteto nariams ir kitiems kolegoms susijusiems su šiuo kometu. Kitas mūsų posėdis numatomas lapkričio 5 dieną nuo 15 iki 18.30, berots tai yra pirmadienis. Lapkričio 5 diena. Viskas. Taigi tokia buvo informacija ITRE kolegoms, dabar laukiame kolegų iš transporto komiteto, jie ateina. Puiku. Uh, dear friends, ladies and gentlemen, from two committees. Uh, bičiuliai, dviejų ITRE ir TRAN komiteto atstovai sveiki susirinkę į bendrą mūsų komitetų posėdį. Jeigu neturite pastabų apie darbotvarkę, darbotvarkę galime patvirtinti. Pastabų nėra. Keletas pranešimų. E, Visi ITRE ir TRAN komiteto nariai gali naudotis į meeting taikomąją programą, galite per ją ir savo planšetėse ir nešiojamuose kompiuteriuose atsidaryti posėdžio dokumentus. Man tenka garbė kartu pirmininkauti šiame posėdėje su ponia Karima Dėli. Labai džiaugiuosi, kad galime pirmininkauti drauge ir kartu būti atsakingi už mūsų bendrą posėdį. Sutiksiu Jums žodį, jeigu norite tarti keletą įžanginių žodžių. Pone Buzekai, kolegos ir man labai malonu pirmininkauti šiame posėdį. Būtų labai gerai, jeigu būtų mažiau čia E, foninio triukšmo, nes mums reikia susitelkti, reikia, mes kalbėsime apie Europos infrastruktūros tinklų priemonę, čia turime labai konkrečių tikslų, taigi turime sutelkti dėmesį. Visų pirma, noriu padėkoti visiems savo komiteto nariams, transporto komiteto nariams, kurie susirinko ir taip pat dėkoju ir ITRE komiteto nariams už šią diskusiją, kuri turi būti atvira ir gili ir išsami. Reikia tvirto Europos infrastruktūros tinklų priemonės mechanizmo. Tai svarbu mm, plėtojant transeuropinius tinklus transporto srityje, taip pat energetikos, skaitmeninių technologijų srityje. Taip pat reikia ir sinergijos. Kalbant apie transportą konkrečiau, mūsų tikslas čia yra aiškus. E, svarbu, kad visose regionuose gyvenantis europiečiai, ir kai sakau europiečiai, turiu galvoje piliečius, įmonės, uh, E, ūkio subjektus. E, svarbu, kad jie turėtų reikiamą infrastruktūrą, kuri užtikrintų ateities judumą. Tas judumas turi būti e, užtikrintas. E, mes galvojame apie ateities perspektyvas, taigi reikia galvoti apie artimiausio dešimtmečio e, perspektyvas. Ir aš e, linkiu pranešėjų ir šešėliniams pranešėjams sėkmės rengiant šį bendrą įtrę ir transporto komitetų pranešimą, e, kad dėrybų pabaigoje galėtume didžiuotis nuveiktų darbų. Ačiū Karima, ačiū už e, šias svarbes pastabas. Aš dar norėčiau pridurti, kad mes jau turime patirties bendradarbiaujant abiem komitetams. Anksčiau, prieš septynerius ar aštuonerius metus, e, taip pat e, abu komitetai sprendė dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Dirbo ir transporto ir įtre komitetai, taigi mūsų bendradarbiavimas šioje srityje nėra naujas. Mes čia remiamės 55-ąją taisyklę ir abu komitetai yra kartu atsakingi. Mes taip pat kartu balsuosime. Kartu aptarsime šį klausimą ir per kitą posėdį ir, ir balsuos abu komitetai drauge. Dar noriu pridurti kad buvo pateikta daugiau nei 1200 pakeitimų dėl komisijos pasiūlymo. Kadangi šis dosie yra labai svarbus, turime tris pranešėjus. Tai mums yra gera žinia. Taigi Marijan Žamarinesku iš EPP ir transporto komiteto, Jana Virkunen EPP įtrė ir Pavel Telička Aldė transporto komitetas du pranešėjai iš transporto komiteto, vienas pranešėjas iš ITRE komiteto. Dabar jums leidus suteiksiu žodį pranešėjams. Pirmenybę suteiksime damai, ponė Virkunen. Žodis jums. Ačiū pirmininkė. Ačiū Pirmininkė, kolegos, manau, kad gerai pradėti nuo pramonės ir energetikos e, dalykų, nes turbūt transporto aspektai yra daug sudėtingesni. Ir iš viso apskritai dauguma narių pagrindinį dėmesį skiria transportui. Kaip sakė pirmininkas, buvo patikta daugiau nei 1200 pakeitimų, dauguma jų yra skirta transporto sektoriui, priedams ir sanglaudos fondui mm, kalbant, žvelgiant iš ITRE perspektyvos, e, energetikos sektoriaus aspektai yra aiškus, kitoje programoje mes e, sutelksime dėmesį į bendrojo interesų projektus energetikos rytyje, kaip ir dabartinėje programoje. Jau yra numatyti projektai, kalbėsime apie atsinaudinančią energiją ir tarpvalstybinius valstybinius šios ryties projektus. E, komisija siūlo 10 procentų biudžeto skirti šiam sektoriui. Daug narių pateikė pakeitimų mm, dėl šio naujo pasiūlymo. Toliau skaitmeninis sektorius. Čia gal nėra tiek daug nuoseklumo. Yra septyni veiksmai, kuriuos galima finansuoti iš skaitmeninio biudžeto. Tai yra mm, projektai skirti didinti ryšio spartai. Taip pat e, kalbama apie mažo pajėgumo vietiniai bevėliai tinklai, e, e, tinklai, juos taip pat galima finansuoti iš programos ir pen, investicijos į penktosios kartos ryšį, 5G ryšį. Taip pat jį galima finansuoti iš šios Europos infrastruktūros tinklų priemonės. E, Skaitmeninėje sektorijoje jau turime projektų sąrašą, esame taip pat gavę gerų pakeitimų. Labai svarbus klausimas bus e, visas biudžetas. Parlamentą domina, kokį biudžetą gausime. Turbūt prisimenate, kad pavasarį parlamentas nusprendė, kad busima Europos infrastruktūros tinklų priemonės programa turi būti bent jau tokio paties dydžio kaip dabartinė programa. O skaitmeninės srities ir energetikos e, srities programos tikrai yra bent jau tokio paties dydžio, taigi mes galime pritarti komisijos pasiūlymams kai kurie nariai jau minėjo, bet manau verta dar kartą paminėti, kad komisijos siūlymų 60 procentų šios programos turėtų būti naudojama tokiems veiksmams, kurie prisideda prie kovos su klimato kaita. Tai yra didelė dalis. Apskritai, jei žiūrime į daugiametę finansinio programą, joje 25 procentai lėšų numatoma klimato kaitos veiksmams, šioje programoje pagal komisijos pasiūlymą tam turi būti skiriama 60 procentų. Noriu padėkoti visiems nariams už darbą. Ačiū už tuos 1200 pakeitimų, kuriuos gavome. Dabar pradėsime dirbti su šešėliniais pranešėjais ir, žinoma, dirbsiu ir su kitais pranešėjais, nes, kaip sakė pirmininkas, tai yra bendras pranešimas, tai reiškia, kad visą laiką uh, Abu komitetai, visi pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai dirba drauge. Turime gerą komandą, beveik 20 žmonių. Esu tikra, kad parengsime gerą pranešimą. Norėčiau pareikšti apgailestavimą dėl vieno dalyko. Mes žinome, kad dabartinėje programoje mums nepavyko užtikrinti sąsajų tarp uh, energetikos, transporto ir skaitmeninės ryties. Tikiuosi, kad kita, kitų laikotarpių mums seksis geriau. Ir neužtikrinome sinergijos ir dabar turėt, taip pat dar turėtume pagalvoti, kaip paspartinti pažangą ten, kur matome daugiau sinergijos tarp skaitmeninės energetikos ir transporto srities. Ačiū. Uh, Dėkoju. Dėkoju. Įtrė komiteto vardu pasakėte, dabar du pranešėjai iš transporto komiteto, ponas Marinesku. Dėkoju pirmininkė. Dėkuoju kolegos, dėkuoju šis pakeitimus pakeitimus, visus juos jau peržiūrėjau ir siūlau tam tikrų kompromisų, Tad esu jau atlikęs savo vertinimus ir jau yra darbiniai kompromisai. Yra tam tikrų dalykų, dėl kurių turbūt bus labai sunku susitarti, bet jų nėra labai daug. Bet turbūt reikės kai ką spręsti balsavimu. Tačiau manau, kad dėl daugumos dalykų bus galima susitarti. Vertiname dabar pasiūlymus. Rytoj bus antras sutikimas šiandienis pranešėjais ir tada jau bus daugiau kas ant stalo, bus kompromisai, bent jau dėl kai kurių straipsnių. Kalbant apie transportą, tai puikiai bendrabiaujame su kolega Pavelu Teličką. Tikiuosi, kad mes kartu prieksime tokius kompromisus, kurie bus tinkami visiems. Tik vieną dalyką norėčiau paminėti - biudžetas. Kaip žinote, pirmininkų suiga patvirtino, kaip parlamentas čia turi dirbti šioje vietoje ir mūsų kolegos iš biudžeto komiteto jau tarpinė ataskaitoje pateikė skaičius visos politikos rytims. Tikiuosi, kad rytoj galėsime dėl to diskutuoti raginu laikytis to pasiūlymo, to pasiūlymo, kur teikia tie pranešėjai. Dėl daugiametės finansų programos jie vėlgi yra du. Ten siūloma didinti dalį tenkančią transportui iki dabar ta dalis sudaro maždaug 7 milijardus ir ketinama didinti kitos ribos, kurią buvo numačiusi komisija 2011 metais. Žinoma, dar bus darybos taryba. Tikiuosi, kad bus galima ten pasiremti tarybos sprendimu. Bet manau, kad darybos reikia pradėti nuo tikrai aiškaus reikalavimo dėl biudžeto. Dėkoju. Dėkoju, Marijan. Toliau. Kitas transporto komiteto atstovas, ponas Talička. Dėkoju, pirmininkė. Keli dalykai iš mano pusės. Pirmiausia, norėčiau padėkoti abiejų komitetų nariams už jų indėlį. Tikrai pakeitimų skaičius įspūdingas. Ne vieną vakarą praleidome skaitydami pakeitimus. Kaip jau buvo pasakyta, dauguma pakeitimų yra tokie, kur tikrai yra gerai pabrėžiami dalykai, svarbus dalykai pabrėžiami ir mes dalykus įtraukėme į kompromisus kartu su Marijan. Tačiau taip pat aš atkreipdėmėsi tai, kad kai kurie yra pakeitimai, kurie, pavyzdžiui, karpojosi. Ir reikia na, kelti klausimą dėl pasiūlymo teisinės kokybės taip pat. Kai kurie pakartotiniai pakeitimai vis tik turėtų būti kitaip tvarkomi. Reikia turėti galvoje teisės akto struktūrą ir kokybę. Džiugu, kad dauguma kitų šilinių pranešėjų sutinka su pranešėjų vertinimais, dėl to, kaip reikėtų suprastinti vertinimą, kaip projektus sudėlioti į dvi fazes. Yra daugiau pakeitimų dėl darbo kriterijų, dėl jų reikės daugiau padirbėti ir pasvarstyti. Bet kuriu atveju reikės vertinti, kas turės būti patikta šiame tekste, o kas kur nors kitur. Toliau, planavimas darbų planavimas e, bandome vis tik numatyti tam tikrus reikalavimus komisijai dėl darbų planavimo, tai buvo priimta. Biudžetas kitas svarbus dalykas yra ir manau, kad kalbant apie judumą, kas išiškėjo ir per balsavimą transporto komitete, tikrai yra dalykas, kurį dauguma palaiko. Norėčiau paminėti vieną trūkumą. Tai yra kai kurių pakeitimų per didelis įsplitimas. Aš nesuprantu, kodėl tai daroma. Uh, kartais matoma, kad labai pabrėžiama, jog reikia pabrėžti Paryžiaus sustarimus. Na, bet tikrai niekas tam neprieštarauja ir tiesiog reikia rasti tinkamas formuluotės, kaip tai išsakyti. Galbūt tos formuluotės turėtų kažkur kitur būti numatytos. Taip pat kitas dalykas - regionų vaidmuo. Dėl to, kaip regionai turi inicijuoti projektus. Iš visų politinės spektro pusių apie tai buvo pasakyta, manau, kad tai galėsime tikrai įtraukti. Taip pat daug kalbama apie projektų pratesimą, Vėlgi, žiūrėsime, ką galime padaryti prieduose. Ir kas dabar yra įmanoma, o kas dar neįmanoma. Taip pat yra daug pakeitimų dėl sąglaudos. Sąglaudos politika transporto srityje. Vien dėl to būtų galima labai ilgai diskutuoti, daug dirbti. Kalbama ir apie mastus tos politikos. Sunku bus pasiekti kompromisą. Bet kaip sakai, kolegos bus posėdis rytoj, jau tada turėsime šiek tiek kompromiso ir žinoma lauksiu toliau jūsų pastabų per šią diskusijas. Dėkoju. Dėkoju Pavelai, toliau šilni pranešėjai. Mija Petra Kumpula Natris, socialdemokratų vardu. Prašau, Mija, Mija Petra, taip pat pasakyti, ar įtarė komiteto vardus kalbate, ar abiejų komitetų? Abiejų? Gerai. Na, mes iš esame 16 žmonių. Tad reikės pristaikyti prie šios procedūros. Bet kad esame jau ne, ne kartą kartu dirbę ir vis tiek kai kurios straipsnys jėsi su, su, su paketu. Taigi, pirmiausia, atkreipiau dėmesį kai kurios pakeitimus, kurie galbūt nedara bendrai su daugiametė finansų programa. Taip pat reikia aptarti kokias bendras taisyklės, kad būtų galima užtikrinti didesnį dėrėjimą daugiametė finansų programoje. Taip pat buvo įdomu pamatyti kai kurios pakeitimus. Na, visų neperskaičiau pakeitimų, bet kai kurios idėjos mane džiugina. Džiugina, kad ne tik pranešėjai, šiliniai pranešėjai teikia tos pakeitimus, bet mm, dirba aktyviai komitetai abu man vertimas panašus, taip pat kaip buvo išsakyta jau. Turbūt kol kas dar nebus vienbalsiško sutarimo, bet tikrai galima dirbti su pranešėjais, išlės pranešėjais, kad būtų galima sutarti, ypač dėl skaitmeninių klausimų. Na, bendros pastabos dėl energetikos. Norime įgyvendinti Paryžiaus sutarimą, tikrai šitas komitetas jau daug dirbo ir nenor, nenorėtų dabar, kad apie tą sutarimą būtų pamiršta, nenorime, kad būtų pamiršta apie energetinį efektyvumą, ne. E, vis tik yra Europos energijos tinklai ir čia reikia turėti galvoje efektyvumą, energetinį efektyvumą. Manau, daug dėl to diskutuosime. Toliau kitas dalykas Europos infrastruktūros tinklai. Na, tikrai į šios tinklus taip pat reikia traukti energetinio efektyvo priemonės. Būtų keista neminėti to čia. Nes kitaip išeitų, kad būtų taikomas tam tikros neekonomiškos priemonės, lyginant su tuo, kas yra pasiekiama. Manau, kad tikrai galėsime dirbti kartu su komisija ir taryba dėl šių klausimų. Bien nepamirškime, kad apie kokius e, tvarkaršius čia kalbame. Toliau, kaip minėjo ponė Virkunen, kalbama ir apie atsinaujančius išteklius. Vėlgi kila klausimas, ar tai turbūt įtraukta į sistemą, ar tai tuliktų sistemos ribų, kaip apimti kompleksinius tiklus. Bet kad manau, kad Europos infrastruktūros tinklų priemonė vis tik turi kurti bendrą Europą ir kurti koridorius. Beje, net ir transporto srityje, na, neužtenka vien tik tais jungčių, tas pats ir turi būti energetika. Ir dar vienas dalykas - skaitmeninės sritis. Tikrai man kai kalbėti ir apie juostas, ir apie centrus. Negali tai būti, kad koks nors, pažiūrėjau, universitetas taptų kokiu nors e, vien tik tais tinklu, centru, kuris nebūtų prie ko primtas. Dėkoju. Pirmininkas dėkoju ir prašau visų kolegų nekalbėti ilgiau negu dvi minutės, nes tikrai kalbėtų sąrašas yra labai ilgas. Toliau, ponia Ajela Zender, transporto komiteto vardu. Dėkoju. Norėčiau padėkoti. Padėkoti už tai tą galimybę pasisakyti, tai padėkoju už parinktus kompromisus, dar nebuvo laiko jų išnagrinėti. Bet kad tikrai transporto komiteto atstovai imsimės šio klausimo. Džiaugiamės tuo, kad e, pranešėjai yra tokie atviri. Kai kuriuos klausimus dėl projektų tinkamumo reikėtų dar svarstyti, reikia konsoliduoti reikalavimus. Taip pat kyla klausimų dėl logistinių platform, platformų įtraukimo ir oro uostų įtraukimo. Taip pat reikia užtikrinti tinkamą gyvavimo ciklą infrastruktūrai, taip pat saveikumą su geležinkeliais, saveikumą su regioninėmis priemonėmis ir tai užtikrinti visose ES regionuose Todėl reikia tinkamai bendrabiauti su regioninėmis institucijomis ir remti tarptautinius veiksmus pasienio zonose. Be abejo, kurios klausimus reikės turbūt spręsti plenarinėje sesijoje dėl TNT tinklų. Ypač aktuolus yra dviejopo mobilumo klausimas. Čia turiu galvoje dviejopą E, karinį ir civilinį mobilumą. Taigi galbūt šiam klausimui reikės papildomo biudžeto, bet kas bus, jeigu tas biudžetas nebus papildom, pilnai išnaudotas iš karinį, na, e, kariuomenės, tad e, galbūt reikėtų tą tuomet biudžetą galėti gražinti į civilinį sektorių. Be abejo, stebėsime visus pokyčius, kurie siejasi su sanglos politika. Mes čia jau turime patirties. Ir manau, kad tikrai galime diskusijas plėtoti ir pasiremti patirtimi. Pasinus dalykas - tyrimai. Pasiūlymas numato tam tikrus apribojimus tyrimams. Bet mes manome, kad tyrimą labai svarbu, reikia išlaikyti 50 procentų skaičių. Nes tikrai svarbu atlikti mokslinis tyrimus. Ir paskutinis dalykas mes vėl įtraukėme kai kuriuos e, kai kurias jungtis, kurių prieš tai pritrūko transporto srityje. Čia reikėtų kalbėti apie devynis Europos koridorius. Dėkoju. Dėkoju, sako pirmininkas. Toliau steiksiu žodį ponui Edvardui Česakui. EKR atstovui ir įtrė komiteto atstovui. Prašau. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju, pana pirmininkė. Buvo pateikta labai daug pakeitimų, aš noriu pakomentuoti tuos, kurie susijęs su esminės e, aspektais ECR frakcijai Atrodo, jog bet koks perkelimas iš sanglaudos fondų turėtų vykti pagal tas pačias taisyklės, kurios taikomos infrastruktūros tinklų priemoniai. E, aš žinau, kad kai kurie kolegos pateikė identiškų pakeitimų taip pat. Dabar kalbant apie susijusius projektus, kaip tie projektai konkuruos dėl finansavimo. Jeigu dalyvaus skirtingos valstybės, jų infrastruktūros skirtingos, jų tendencijos skirtingos, specifika kiekvienoje valstybėje yra, kiekviena valstybė yra unikali, kalbant apie tinklų plėtrą, tad turime atsižvelgti į valstybių narių interesus ir e, kon konkuravimo čia e, nepakaks. 97 pakeitimas kaip tik tai ir paliečia šitos aspektus. Aš manau, kad tai, ką siūlo Europos komisija šiame e, dokumente, nėra pakankama. Arba kitaip tariant, galbūt tas pasiūlymas eina per daug toli ir yra per daug apribojimų gamtinių dujų e, srityje. Investicijos į gamtinės e, dujas galbūt būtų labai tikslingos, tai e, padėtų mums sumažinti CO2 išmetalus, oro kokybę, e, tai paskatintų atsinaujinančius energijos e, šaltinius ir jų naudojimą. E, Tačiau e, turi būti atsižvelgiama į vietinę specifiką ir vietinius energijos rinkinius. Toliau Alde. Šiandien pranešėjas. Morten Pet Petersen jau nėra, jo vardu kalbės panas Teličko. Prašom. Dėkuoju. Ta, aš kalbėsiu kaip Pitre narys, noriu Mortino vardu atsiprašyti, jisai turi dalyvauti kitame posėdėje ir paprašė pakalbėti jo vardu. Mortinas nori pasakyti, jog jisai e, dėkoja pranešėjams už gerai atliktą darbą, kadangi infrastruktūros e, tinklų priemonė yra šansas ES siekiant Paryžiaus sustarimo tikslų, kalbant apie kovą su klimato kaita. Vakar buvo pateiktas e, IPCC e, atas, pateikta IPCC ataskaita, kur kalbama apie energetikos transformaciją ir ten kalbama apie būtinybę investuoti į tas rytis, kurios e, riboja transporto ir energetikos rytyje CO2 išmetalus. Jis taip pat pabrėžia būtinybę par parlamentui likti vieningiams, kad e, būtų pakeistas status quo, kuris yra taryboje ir kad e, būtų akcentuojamas e, žaliosios transformacijos aspektas energetikos sektoriuje. Dėkoju buvę du šešėliniai pranešėjai. Bus atstovaujami Tane Gonzalės Pen, Penjos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju visiems trims pranešėjams už e, šias diskusijas. Aš kalbėsiu savo vardu, tran komitet, kaip tran komiteto narė. Taip pat pasisakysiu savo kolegos e, Benito vardu. Jisai negali dalyvauti šiame posėdėje, nes turi dalyvauti kitur. Tad aš pasisakysiu ir už jį. E, jis, e, jo mintis bus kaip įtės nario. Trys aspektai yra būtina pabrėžti energijos taupimo aspektus prieš investuojant į bet kokią infrastruktūrą ar statant naują infrastruktūrą. Įvertinti energijos taupimą. Esu, e, neturi būti remiamas iškastinis kūras, kita ko ir gamtinės dujos. Taip pat e, savo projektuose turime įtvirtinti klimato kaitos kriterijus. Jie turi būti griežtesni, jeigu norime pasiekti Paryžiaus sustikimo tikslų, kalbant apie mūsų darbą TRAN. Komitete 1255 pakeitimai buvo pateikti ir kol kas buvo mažai laiko su jais susipažinti, tad rezultatas e, gali būti iš tikrųjų um, sudėtingas. Turiu ir keletą klausimų. Kalbant apie tinkamumo kriterijus, um, Saragosa, Valencija ir transporto ryšiai tarp jų. Dabar pagrindinis SEF reglamentas yra naudojamas tam, kad būtų keičiamos Europos e, tinklams taikomas taisyklės. Mes keičiame numatytą tvarką ir aš nepasitikiu vadinamoji technologijų neutralumo principų. Aišku, suskistintos dujos ar gamtinės dujos turi greitai eiti į energetikos rinkinius, tačiau gali būti ir, ir, ir kitų skatintinų aspektų. Čia aš manau, kad e, tame, kas slepiasi po tais principais, gali būti tam tikrų pinklių. Aš greit baigsiu savo pasisakymą, noriu aiškiai pasakyti, kad finansuojimo infrastruktūrų projektai turi būti prieinami neįgaliesiems. Taip pat nepamirškime jungčių um, viešajame transporte. Um, Reikia, kad viešasis transportas būtų veiksmingas, patogus ir e, patogiausia transporto priemonė piliečiams. Mes esame pasirengę dirbti konstruktyvios dvasios e, vedami. Dėkuoju, jūs atstovavote ab, abiems e, pranešėjams, tad jūs turėjote trijų minučių kalbėjimo laiką. Dabar žaliųjų frakcijos e, vardu Mikael Kramer. Tran komiteto narys nedalyvauja posėdėje, bet ponė Šr. Šr jį pavaduoja. Pono Kramer vardu. Um, infrastruktūros tinklų priemonė turi būti esminės svarbos, gal, kalbant apie ateitį. Taip pat turi būti atsisakyta visų nenaudingų didelių projektų ir turi būti prioritetas teikiamas vietiniams projektams. 21 amžius nereiškia, kad reikia nesustojant statyti naujas infrastruktūras. Turime gerai panaudoti tai, kas egzistuoja, atnaujinti tai, kas egzistuoja geležinkelio sektoriuje, kelių sektoriuje, nes Labai svarbu užtikrinti saugumą ir rytoj renovavimas vyks užtikrinant intermodalumą, vykstant iš taško A į tašką, į, į tašką B. Piliečiai turės keisti transporto priemonės intermodalumo pagrindu. Tikslai labai aiškus, transportas sudaro 20 procentų šiltnamio duoje sukeliančių e, E, iš metalų ir didelę dalį čia sudaro kelių transportas ir kaip tik tai turime spręsti, nes gyvename ant vulkano, kiekvienas sektorius turi nešti savo indėlį, prisimti savo atsakomybę, o kalbant apie naujus energetikos rinkinius transporto sektorija, tai reiškia, kad viena vertus elektra turi būti gaminama iš atsinaujinančių energijos šaltinių, dalis elektros energijos iš vandenilio ir iš dujų. Taip pat e, rydienos judumas negalės būti tikrai 21 amžio judumas, jeigu jis nebus prieinamas visiems. Šiandien yra sukurtas naujas terminas - judumo neužtikrintumas, nes daug piliečių dabar, ypač kaimo vietovėse, dar neturi prieigos o tai turi būti užtikrinta e, ateities infrastruktūrų tinklų priemonėje. Dėkuoju. Įtrė komiteto vardu ponas Marcelėsi. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tarptautinės mokslininkų bendruomenės ataskaita jungtinėse tautose, kuri buvo paskelbta vakar, nepalieka jokių abejonių. Mes turime veikti kaip galima greičiau, jeigu nenorime sulaukti neįsivaizduojamos e, katastrofos. Ir turime taip pat galvoti apie tokių veiksmų socialinius padarinius. Tai gali sukurti tūkstančių milijonus darbo vietų. Ir e, neturi būti investuojama daugiau nei euro į iškastinį kūrą. Europos komisija turi turėti aiškę metodologiją e, žaliųjų dujų klausimų, žaliojo kūro klausimų, tai yra žaliosios energijos rūšis. 70 procentų minimum turi būti skiriama atsinaujančius energijos e, šaltiniams. Ir šiame pranešime būtinai turi būti akcentuojamas energetikos aspektas ir atsinaujinantis energijos šaltiniai. Buvo paminėtas 10 procentų e, rodiklis, tačiau tai nepakankama reikėtų bent jau 20 procentų. Ir galiausiai noriu grįžti prie energijos taupimo aspekto. Čia neturime kurti kažkokių naujų dalykų, tačiau įgyvendinti tai, dėl ko jau priimtas sprendimas, pavyzdžiui, dėl apsirūpinimas dujam ar, ar valdymas, tai turi būti tinkamai įgyvendinama. Mes turime neinvestuoti energijos taupimą, o turime užtikrinti, kad e, gyvendami projektai leidžia taupyti, didinti energijos taupimą. Jeigu taip gerai, jeigu ne, tuomet e, einama ne tą linkme. Vakar buvo iš tikrųjų jau duotas labai svarbus signalas ir mes turime būti lyderiai šiame procese. Dėkuoju. Dabar e, FDD šešėl, šešėliniai pranešėjai. Du abiejiems jiems atstovaus ponas Tamburano. Dėkuoju, pirmininkė. Kai kurie aspektai susiję su mūsų pakeitimų pasiūlymais dėl skaitmeninių infrastruktūrų, o paskui keltą žodžių dar pasakysiu TRAN komiteto kontekste. Mes pirmiausiai esame suinteresuoti be anglę ekonomiką ES iki 50 metų vėliausiai, turi būti gyvenamas tvarios priemonės, turi būti siekiama a, klimato kaitos tikslų ir taikant a, climate proofing metodiką. Reikia investuoti į modernes energetikos infrastruktūras, besirimenčias atsinaujinančiais energijos šaltiniais ir uh, Turi būti atsisakyta iškastinio kūro, įskaitant ir gamtinės e, dujas, todėl kad e, yra girdimi labai nerima keliantis e, signalai. Dabar energijos taupimas prioritetinis dalykas ir čia kalba sukasi ne tik tai apie tarp E, valstybinius projektus, kurie aišku yra svarbus, tačiau apie tai, kad prieš finansuojant e, tą ar kitą projektą turi būti įvertinas energijos taupimo aspektas ir taip pat e, valdymo aspektai, kaip suderinta tarp institucinėje sutartyje. Taip pat turime kreipti dėmesį į piliečių sveikatą ir e, teikti pakankamai svarbos elektromagnetiniai taršai ir e, vertinti visas infrastruktūras, kurios yra belaidės ir ypač, kai jos yra šalia mokyklų, vaikų darželių ir kitų panašių objektų. Piliečių sveikata turi būti mūsų dėmesio centre. Mes turime siekti saugesnių ir e, veiksmingesnių infrastruktūrų, atsižvelgdami į e, realią šios dienos situaciją ir galvodami apie piliečius. Taip pat e, norėčiau pabrėžti, kad įvarse valstybėse narėse transporto e, infrastruktūrų turi būti tokios, kad atitiktų saugumo reikalavimus. Taip pat e, mūsų nuomonė labai svarbu, kad lėšos būtų naudojamos ne tik tai naujų infrastruktūrų e, statymui, bet ir modernizuojant bei stiprinant egzistuojančias infrastruktūras, ypač tas, kurias naudoja sunkiosios transporto priemonės. Dėkuoju, Dariu. Noriu e, informuoti Jūs, jog sėdė pakomitetis taip pat yra parengęs savo nuomonę šito klausimu. Masimo Kastaldo yra pranešėjęs šito klausimu žodis dabar jam, kaip nuomonės referentui. Dėkoju, ponia pirmininkė, labai ačiū, mėly kolegos, kadangi turime mažai laiko, tai uh, e, praėjus vasaros atostogom ir taikant pagreitintą tvarką mes iš tikrųjų puikiai atlikom savo darbą, mūsų pakomitetis e, įvertino e, padėtį. Norėčiau padėkoti sekretoriatui ir šešėliniams pranešėjams. Signalas komitetams yra labai aiškus. Mes visiškai pritarėme tiems apmastiniams, kurie vyksta į TRE ir TRAN komitete. Dario Tambarano pabrėžė mums rūpimus aspektus. Keturi aspektai yra susiję su kariniu judumu. Dvigubas paskirties e, dalykai. Tai yra e, civilinio pobūdžio infrastruktūros, kurios gali būti naudojamos ir kariniams tikslams. Pirmininkas, jūs kalbate per greitai, gal galėtumėte kalbėti lėčiau. E, karinis judumas remiasi civilinėmis infrastruktūromis, kurios e, gali būti naudojamas dviejopais e, tikslais. Antras dalykas yra toks scenarius, kuomet Europos Sąjunga atsidurtų tokia padėtyje, kuomet kariniams tikslams būtų naudojamas kai kurios e, infrastruktūros susijusios su mūsų piliečių saugumo užtikrinimu. Mes e, turime galvoti apie krizinius e, scenarius, Balkanai ir ateityje ir e, būtų geras pavyzdys, taip pat turime galvoti apie gamtinės katastrofas ir šiame kontekste galvoti apie Arktikos regioną. Taip pat turime galvoti apie papildotumą su įvairiais NATO projektais. Ir vykstant įvairioms krizėms turime galvoti apie tokias infrastruktūras, kurios būtų saugios piliečiams ir galėtų atlaikyti pakankamai didelius sraudus. Tas pas pasakytina ir apie gamtinių nelaimių atvejus, taip pat turime standartizuoti e, muitinių taikomą tvarką ir imtis priemonių, kad šituo lygmeniu taip pat galėtų būti kai kurios infrastruktūros naudojimas kariniams tikslams ir galiausiai yra paminėtina tvarumo, paminėtinas tvarumo aspektas dėl išmetalų turime taikyti labai griežtus standartus. 30 e, penkis pakeitimus apskritai esame pateikę, kurie susiję su e, saugumo aspektais. Mūsų e, pozicija, manau, yra subalansuota ir e, būtent e, tą pusiausvyrą rėmėsi sėdė pakomitetis. Dėkoju. Dabar perduosiu e, pirmininkavimą poniai Dėlį. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš dabar noriu pradėti E, diskusiją suteikdama žodį e, parlamento nariams, kurie nori pasisakyti. Degrandė Paskval, pirmiausiai pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. EPP frakcijai. Tai yra labai svarbus e, klausimai. Mes patikėme daug e, pakeitimų, kai kurie socialistų pakeitimai mums yra primtini. Paminėsiu dabar svarbiausius mums aspektus. Transporto sektoriuje 1120 pakeitimas, aš esu jo autorius. Ir aš siūlau Tiruel Valencijos atkarpą čia išskirti 940 1170 pakeitimai dėl oro uostų ir logistinių platformų. Komisija 706, 7, 702, kai kurie šitų pakeitimai yra mano pakeitimai dėl kofinansavimo, taip pat pakeitimai dėl 145, 146 dėl nutolusių regionų ir dėl teritorinės ir ekonominės sanglaudos. Čia taip pat yra daug pakeitimų pateikta. Aš atmetu 957 pakeitimą, nes jisai kelia abejonių dėl Ispanijos įsipareigojimų dėl tam tikrų transporto koridorių, tad mes atmetame šį e, pakeitimą. 1120 numeris pakeitimas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš noriu atkreipti kolegų dėmesį į tuos pakeitimus, kurie e, akcentuoja klimato kaitą. Taip pat kai kurios miesto aspektus. 898 pakeitimas. Šis pakeitimas siekia užtikrinti prieigą prie viešųjų pirkimų strategi, tokiuose strateginėse sektoriuose kaip energetika, transportas ir skaitmeninis sektorius. Mes uh, E, manome, kad čia gali būti remiamasi tomis nuostatomis, kurios numatytos viešųjų pirkimų direktyvoje. Tais atvejais, kuomet 50 procentų pridėtosios vertės yra užtikrinama tų valstybių, su kuriomis ES nėra pasirašius šiame sektoriuje susitarimu. E, ši nuostata siekiant abipusiškumo nebūtų e, taikoma toms valstybėms kurios e, pateikia analogiškus e, viešųjų pirkimų e, pasiūlymus. Taip pat aš manau, kad balsuoti prieš tokį pakeitimą reikštų balsuoti ir prieš abipusiškumo principą, kurį mes visuomet gyname, ir prieš mūsų šios sektoriaus pramonę. E, mes norėtume, kad pranešėjas į tai atsižvelgtų. Jeigu šis pakeitimas būtų atmestas, tai reikėtų diskutuoti apie tai per plenarinį posėdį, nes čia kalba sukasi apie per daug svarbius e, dalykus, nes mūsų konkurentai e, neužtikrina prieigos mums savo rinkose. Ponas Rikė, pusantros minutės. Na, kalbant apie pirmą elektros tinklų infrastruktūros priemonę, reikėtų pasakyti, kad ji labai gerai veikia, bet reikia dar 700 milijonų eurų, kad užbaigtume tam tikrus projektus, kai kurios rytis nėra pakankamai finansuojamos. Kitas dalykas buvo panaudota maždaug 70 milijardų eurų eurų, bet e, tos lėšos nebuvo panaudotos tinkamai, nebuvo sukurta pakankamai pridėtinės vertės. Todėl aš e, teikiu pakeitimą, kur kalbu apie papildomus 20 milijardų. Iš tikrųjų, 20 milijardų iš e, F. RFD iš RF FRD fondo perkelti 20 milijardų. Taip pat manau, kad tai bus papildomos nedidelės pastangos. Jeigu mums nepavyko panaudoti tam tikrų decentralizuotų lėšų iš RDF, mm, perkelia E, tam tikras lėšas iki 30 metų gyvensime tai, kas numatyta TNT tinklams. Ačiū. Aš džiaugiuosi, kad e, Europos infrastruktūros tinklų priemonė yra pratesiama, kad ji bus tesiama ir kitų programavimo laikotarpių. Taip pat planuojant naują infrastruktūrą ir naujas investicijas reikėtų naudoti sveiką nuovoką. Tarp valstybiniai klausimai yra labai svarbus, kaip teisingai pastebėjo ponia Jala Sender. Transporto komitetas visada pasisakė už tarp valstybinę priekybą su Ukraina. Todėl man keistai atrodo, kad pagrindinis transporto koridorius, pagrindinis koridorius susijęs su Baltijos jūra ir Šiaurės jūra baigėsi ties Katovicais tas koridorius turi būti tęsiamas per pakarpatės e, programas nuo Šeršov iki Lenkijoje iki Ukrainos sienos. Ir aštuntasis koridorius bus tęsiamas ir čia reikia sinergijos efekto. Noriu padėkoti visiems pranešėjams, visiems šešėliniams pranešėjams, nes Šis dosie yra labai sudėtingas ir aš labai tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti gerų kompromisų, kurie bus patvirtinti abiejose komitetuose. Ir dar viena netelė pastaba. Turiu tam tikro abejonių dėl paskirstimo formulės. 70 procentų atitinka nacionalinius paketus, o 30 procentų Tai yra bendras paketas visoms sanglaudos politikos šalims. Taigi turiu abejonių dėl tokio paskirstimo 70 ir 30 procentų, nes mums atrodo, kad, man atrodo, kad silpnesni regionai ir toliau atsiliks ir negalės daryti reikiamų investicijų. Aš labai tikiuosi, kad tai, tai bus atsižvelgta. Ačiū, ponė Kraševska. Nematau daugiau norinčių pasisakyti. Taigi Prieš baigdama pusantros minutės žodį suteiksiu e, pranešėjams. Pirmiausia, ponia Virkunen. Ačiū pirmininkė. Na, nelabai ką turiu pridurti, tiesiog noriu padėkoti visiems už pasisakymus, už e, pakeitimus ir, kaip sakė ponė Marinės, kuri to ryte mes susitiksime su šešėliniais pranešėjais, dirbsime toliau. Turėtume balsuoti lapkričio 22 dieną prireiks dar poros šešėlinių pranešėjų susitikimų, mūsų dar laukia nemažai darbo. O dabar noriu padėkoti visiems už likščiolinį aktyvų darbą. Ponas Marinesku, jums žodis pusantros minutės. Ačiū, ačiū už jūsų pastabas. Atsižvelgsime į visus pasiūlymus ir sustiksime rytoj. Mm, trumpai ir tiksliai. Pone Marinesku, kaip visada. Dabar ponas Telička. Pirmininkė, galiu tik pritarti viskam, kas buvo pasakyta. Ačiū. Na, tai buvo lik provokacija, e, ponė Telička. Dabar prieš baigdama Noriu pasakyti, kad kaip priminė ponia Virkunen, balsavimas vyks e, lapkričio 22 dieną, tačiau ne, ne, dar neišeikite. Šis, ši tema yra labai svarbi ir mm, mums dabar svarbu užsibriežti tikslą, siekti kompromisu. Kompromisu tarp e, transporto ir įtre komiteto Taigi mums tenka ši užduotis, o dabar suteiksiu žodį įtre komiteto pirmininkui, kad jis padarytų išvadas. Ačiū Jums už bendradarbiavimą. Ir viskas. Ačiū, posėdis baigtas. Okay.